laikysime, kad šis mandatas yra galiojantis. Taip pat atitinkami komitetai yra pateikę pakeitimų, pataisimų tam tikriems, tam tikriems e, mūsų priimtiems pranešimams. Ir jeigu per 24 valandas niekas iš frakcijų arba kokie nors 24 parlamentarai nepareikš pretenzijų, dėl to bus laikoma, kad tie pataisimai